Pradėsime antrąjį rinkimų turą. Naujų kandidatų antrame ture į Europos parlamento pirmininkus iškelta nebuvo pagal darbo tvarkos taisyklės. Taip pat man buvo pranešta, kad visi kandidatai, kurie dalyvavo pirmajame rinkimų ture, dalyvaus ir antrajame. Dabar prašau salės darbuotojų išdalinti balsavimo biuletenius. Prašau. Sie kennen alle das Prozedere. Procedūrą visi žinote. Balsų skaičiuotojus prašau žimti savo vietas, jų skaičius taip pat nepakito. Balsų skaičiuotojus prašau susėsti prie balsavimo urnų ir prašau man duoti ženklą, kai jau užimsti savo vietas pirmasis abecės vakarė ponas Helkmarkas, tačiau jo nėra salėje, kur jis yra. Pone Helkmarkai, prašau į savo vietą. Ar visi balsų skaičiuotojai yra savo vietose?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 Visi balsų skaičiuotojai savo vietose, ponė Dots netgi su savo vaikeliu.